dalį. Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Antroji dalis už. Prieš. Susilaikė patvirtinta. Trečioji dalis už. Prieš. Susilaikė patvirtinta. Antrasis paragrafas, originalus tekstas, dvi dalis, vardinis balsavimas. Pirmoji dalis pradedam. Ar visi spėjom? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Antroji dalis, vardinis balsavimas, balsuojame. Ar visi spėjom? Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Septintasis paragrafas, originalus tekstas, dvi dalys, kas už pirmąją, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Vienuoliktasis paragrafas, dvi dalys, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, tikrinamės dėl antrosios dalies. Balsuokime. Ar visi spėjome? Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 15 mm. dalis, ant, e, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta, antroji dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 16 paragrafas, šešios dalis, vardys balsavimas. Balsuojame dėl pirmosios. Baigėme balsuoti. Patvirtinta antroji dalis, varnis balsavimas, balsuojame. Visi spėjome, baigėme balsuoti. Patvirtinta trečioji dalis, balsuojame. Visi spėjom, baigėme balsuoti. Patvirtinta ketvirtoji dalis, balsuojame. Ar visi spėjom? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Penktoji dalis. Balsuojame. Visi spėjom. Baigiame balsuoti. Patvirtinta šeštoji dalis. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta 17 dalis, dvi dalis. Balsuome už pirmąją, kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta antroji dalis už, prieš, susilaikė. Patvirtinta 18 paragrafas. Septynios dalis dėl visų balsuosnių vardinių būdų balsuome dėl pirmosios. Ar visi spėjome? Baigiame balsuoti. Patvirtinta antroji dalis. Balsuojame. Ar visi spėjome? Baigėme balsuoti. Patvirtinta trečioji dalis balsuojame. Baigėme balsuoti. Patvirtinta ketvirtoji dalis balsuojame. Baigiam balsuoti. Patvirtinta Penktoji dalis. Balsuojame. Visi spėjome. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. Šeštoji dalis. Balsuokime. Ar visi spėjome? Baigiame balsuoti. Patvirtinta septintoji dalis. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Ketvirtas pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedam. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Pradinis tekstas. Dabar 21 dalis, e, Pirmas paragrafas dvi dalys, visom dėl pirmosios vardinių būdų. Ar visi spėjome? Baigiame balsuoti. Patvirtinta antroji dalis vardinių būdų. Visi spėjome. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 22 paragrafas, dvi dalys. Balsuom dėl pirmosios, kas už. Kas prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė patvirtinta. 23 paragrafas dvi dalis. Pirmoji dabar kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė patvirtinta. 24 paragrafas, keturios dalis, pirmoji, kas už. Kas prieš kas prieš. Pasitikrinkime. Ar visi spėjom? Baigiame balsuoti. Patvirtinta antroji dalis, kas už. Prieš susilaikė. Toks įspūdis, kad patvirtinta, bet pasitikrinkime ir dėl antrosios dalies. Ar visi spėjom, baigiame balsuoti. Patvirtinta. Trečioji dalis, vardinis balsavimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Ketvirtoji dalis vardinis balsavimas. Ar visi spėjome? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 25 dalis, originalus tekstas kas už. Prieš, susilaikė, patvirtinta. 26 dalis, pradinis tekstas kas už. Prieš, susilaikė patvirtinta. 27 dalis, 20 paragrafas pirma dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. Tikrinamės dėl antrosios dalies 27 paragrafo. Baigiame balsuoti. Atmesta. Pirmoji dalis 28 paragrafos už. Prieš susilaikė. Atmesta antroji dalis. Už. Prieš susilaikė. Atmesta. 29 paragrafas už. Prieš susilaikė. Patvirtinta. 30 už. Prieš susilaikė. Tikrinamės dėl 30. Baigiame balsuoti. 34 paragrafas, pirmoji dalis už prieš, susilaikė, antroji dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta, trečioji dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Vienuoliktas pakeitimas vardinis balsavimas, balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmestam. Pradinis tekstas. Šį problemą išspręsta. Dabar 36 paragrafas, originalus tekstas, dvi dalys, vardinis balsavimas, balsuom dėl pirmosios. Ar visi spėjom balsuoti? Baigėme. Patvirtinta antroji dalis. Pradedam balsuoti. Ar visi spėjome? Patvirtinta. 37 paragrafas. Pradinis tekstas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 12 pakeitimas vardys balsavimas. Ar visi spėjom? Baigiame balsuoti. Atmesta. Šeštas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Pradinis tekstas šį problemą išspręsta. 49 paragrafas, penkios dalys, balsuojam vardinių būdų dėl visų pirmoji dalis. Ar visi spėjome? Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Antroji dalis. Balsuojame. Ar visi spėjom balsuoti? Baigiame. Patvirtinta. Manęs prašo visą procedūrą vykdyti šiek tiek lėčiau. Gerbiami kolegos, stengiuosi kaip galiu ir stengiuosi žvelgti jūsų prašymą. Trečioji dalis dabar. Balsuokime. Ar visi spėjome? Baigėme balsuoti. Atmesta. Ketvirtoji. Balsuokime. Ar visi spėjome? Baigiame. Patvirtinta penktoji dalis. Balsuokime. Ar visi spėjome? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 50 paragrafas. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. Septintasis pakeitimas dvi dalys, val pirmosios. Ar visi spėjom? Baigime. Patvirtinta antroji dalis, kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Originalus tekstas šį problemą išspręsta. Aštuntas pakeitimas, dvi dalys, kas už pirmą, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Antroji dalis, balsuojame vardinių būdų. Ar visi spėjome? Baigėme balsuoti. Atmesta. 58 paragrafas, dvi dalys, kas už pirmąją, kas prieš, susilaikė, patvirtinta antroji dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinkim dėl pirmojo pakeitimo vardinių būdų. Ar visi spėjom? Baigiam balsuoti. Atmesta. Devintasis pakeitimas kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Pradinis tekstas šį problemą išspręsta. 61 paragrafas, 3 dalis, vardinis balsavimas. Balsuojam dėl pirmosios. Baigiame balsuoti. Patvirtinta antroji dalis. Pradedam balsuoti. Ar visi spėjom? Baigiame. Atmesta trečioji dalis. Ar visi spėjom balsuoti? Baigiame. Patvirtinta. 62 paragrafas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Suntas pakeitimas. Už, prieš, susilaikė. Pasitikrinam. Dešimtasis tiksliau pakeitimas. Tikrinamės. Baigiame balsavimą. Atmesta. Pradinis tekstas iš dviejų dalių balsuojama vardiniu būdu. Pirmoji dalis. Baigiame balsuoti. Antroji dalis balsuokime. Baigiame balsavimą. Patvirtinta. 67 paragrafas, pirmoji dalis, balsuojame vardiniu būdu. Baigiame balsuoti. Patvirtinta antroji dalis. Balsuojame. Ar visi spėjom? Baigiame. Patvirtinta. Dėl trečiosios dabar dalies. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 70 paragrafas, originalus tekstas dvi dalys, balsuojame ir vardinių būdų dėl abiejų, dabar dėl pirmosios. Ar visi spėjo balsuoti, baigiame. Patvirtinta antroji dalis, vardinis balsavimas. Baigiame. Patvirtinta. 74 paragrafas, originalus tekstas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta, antroji dalis už, prieš, susilaikė patvirtinta. 76 paragrafas, originalus tekstas, dvi dalys. Kas už pirmąją, prieš, susilaikė patvirtinta, antroji dalis, vardinis balsavimas. Ar spėjome? Baigėme balsavimą. Patvirtinta. Antrasis pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. A. Konstatuojama dalis. Pirmasis dalis kas už. Prieš. Tvirtinta. Antroji dalis už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. B. Konstatuojama dalis. Dvi dalis kas už pirmąją. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Antroji dalis už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta į konstatuojam dalis dvi dalys, kas už pirmąją. Prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis už. Prieš susilaikė patvirtinta. Ką? Konstatuojam dalis, kas už pirmąją. Prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis už. Prieš susilaikė patvirtinta. N konstatuojam dalis. Trečias pakeitimas už. Prieš susilaikė patvirtinta Atmesta. Tikrinamės dėl trečiojo pakeitimo elektroniniu būdu. Baigia balsuoti. Patvirtinta. Originalus tekstas problema išspręsta, o konceptuojama dalis kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. P konstatuojama dalis, dvi dalys, kas už pirmąją. Prieš susilaikė, patvirtinta antroji dalis už, prieš susilaikė, patvirtinta. S konstatuojama dalis iš dviejų dalių, kas už pirmąją. Prieš susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis už, prieš susilaikė, patvirtinta. Dabar balsuosime už visą rezoliuciją vardiniu būdu. Ar visi spėjome balsuoti? Baigiame. Patvirtinta. Dabar pereiname prie kito pranešimo. Periname prie e, Herans Garcia pranešimo dėl didžiausių leidžiamų maisto produktų ir pašarų radioaktyviosios taršos po brandolinės avarijos dėl posėdžio vedimo tvarkos. Pirminkė, noriu informuoti kolegas, kad buvo didelių nesklandumų dėl šio pranešimo. Jūs žinote, kad tas pranešimas yra susijęs su radiktyvumo e, normomis e, e, brandolinės nelaimės atveju. Buvo pakvie, pasikvietėme Euratomo ekspertus, jie atsisakė atvykti. Kreipėmės į komisiją, kad būtų paskirti ekspertai, bet mums buvo pasakyta, kad neįmanoma buvo paskirti tų ekspertų, duoti pavardžių. Tuo tarpu tos, tie standartai turi būti patys aukščiausiai, tad kviečiu kolegas elgtis labai kritiškai. Ačiū, kolegė. Tai nebuvo pasisakymas dėl posėdžio vedimo tvarkos, dabar pradedame balsuoti, kas už, už pakeitimų bloką prieš susilaikė pritartą. Nuo pirmo iki trečio pakeitim, kas už? prieš susilaikę pritarta. Penktas vardinis balsavimas. Dėl posėdžio vadimo tvarkos norite kažką pasakyti? Penktas vardinis balsavimas balsuojame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Pritarta. Septintas. Dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis kas už? Prieš? susilaikė, pritarta. Antroji dalis. Už, prieš, susilaikė, pritarta. Vienuoliktas vardinis balsavimas balsuojame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Pritarta. Dvyliktasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Penkioliktasis už, prieš, susilaikė, pritarta. 16 dėl dviejų dalių pirmoji dalis kas už, prieš susilaikė pritarta, antroji dalis už, prieš susilaikė pritarta, 50 už, prieš susilaikė pritarta, 51 už, prieš susilaikė pritarta, 54 vardinių balsavimų balsuojame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Pritarta. 55D, taip pat vardinį balsavimą balsuojame. Am alle abgestimmt? Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Pritarta. 40 už, prieš, susilaikė, pritarta. 53 už, prieš, susilaikė, atmestas. 56 vardinių balsavimų balsuojame. Ham alle abgestimmt? Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Atmestas. 57 taip pat vardinių balsavimų. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Pritarta. Mm. 52 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Dabar dėl, kom, dėl komisijos pasiūlymo balsuojamas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dabar dėl teisėkuros rezoliucijos vardinių balsavimų balsuojame. Politik. Haben alle abgestimmt? Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Minutėlę. Pritarta. Pone Fox, prašau. Pirmininkė, noriu pasiūlyti toliau balsuoti dėl redos pranešimo, o visus kitus balsavimus dar likusius atidėti ir iki rugsėjo mėnesio. Ir jums leidus norėčiau paaiškinti, kodėl taip siūlau. Nelogiška E, antradienį skirti balsavimui tik 25 minutės, o ketvirtadienį 2 valandas skirti savo iniciatyvą parengtiems pranešimams ir rezoliucijoms, iš kurių nei vienas nėra gyvybiškai būtinas dabar pirmininkė, parlamento tarnybos turėtų atidžiau parengti balsavimus. Reikėtų daugiau laiko skirti e, antradienį balsavimas ir ketvirtadienį mažiau. Taigi siūlau dabar balsuoti dėl reda pranešimo, o visą kitą atidėti iki rugsėjo mėnesio. Herr Kollege Fox, ich werde Ihren Antrag behandelt, aber ich möchte nun ein für alle Mal. Kollege, norėčiau labai aiškiai pasakyti vieną dalyką. Tarnybos už tai yra atsakingos visi sprendimai priimami pirmininkų suigoje ir jūs puikiai matote šiandienos balsavimo sąrašą. Jis ilgas dėl to, kad frakcijos paprašė balsavimo atskiromis dalimis. Labai sunku iš anksto suplanuoti, kiek tokių pla, prašymų balsuoti vardiniu balsavimu ar balsuoti atskiromis dalysimis sulauksime. E, visas parlamentas už tai atsakingas, galite kritikuoti administraciją, bet tai nepaaiškina, vien tik tai nepaaiškina šios situacijos. Pone Jakovčič. Pone Foksai. Jūs norite pirmą balsuoti dėl reda pranešimo ir dėl kitų balsavimų, at, kitus balsavimus atidėti. Taigi dabar dėl to balsuosime. Kas už tai, kad dabar balsuotume dėl reda pranešimo? Kas prieš? Susilaikė. Atmestas. Ich lasse das auch gern überprüfen. Die Abstimmung ist eröffnet. Galime pasitikrinti. Balsuojame vardiniu balsavimu. Haben alle abgestimmt? Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Atmesta. Darau prielaidą, kad dėl antrojo jūsų siūlymo nebalsuosime. Ir dabar periname dėl kapitalo rinkų sąjungos kūrimo pirmo pakeitimo už prieš susilaikė atmesta trečias pakeitimas vardinis balsavimas. Balsuojame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Atmestas. Ketvirtas. Už, prieš, susilaikę. Pasitikrinsime, balsuojame elektroniškai. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Atmesta. Penktas. Kas už? Prieš susilaikė atmestas, šeštas už, prieš susilaikė atmestas, septintasis vartinių balsavimo balsuojame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Atmestas. Aštuntas vardinių balsavimo balsuojame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. atmestas. Devintas e, už prieš susilaikė atmestas. Dešimtasis pakeitimas už prieš susilaikė atmestas. Vienuoliktas vardinių balsavimų balsuojame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Atmesta. 50 punktas dėl pirminio teksto vardinių balsavimų balsuojame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Pritarta 12 už, prieš susilaikę atmestas. Pirmas pakeitimas už, prieš susilaikę atmestas. Dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos vardiniu balsavimu. Balsuojame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar periname prie rezoliucijos dėl Europos saugumo darbo atvarkės. Yra lybė pakeitimas devintas už prieš, susilaikė pritarta. Dešimtasis pakeitimas už prieš, susilaikė atmestas. Mm, man atrodo, kad buvo atmestas, bet galime pasitikrinti. Dėl dešimtojo pakeitimo balsuojame elektroniškai. Ar visi balsavo? Dėl dešimtojo pakeitimo. Jie visi balsavo, balsuoti baigėme. Atmestas. Vienuoliktas vardinių balsavimų balsuojame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigėme. Atmestas. 34 už, prieš, susilaikę. Neaišku, patikrinsime elektroniškai, balsuojame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Pritarta. 12 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas 13 už, prieš, susilaikė, atmestas. Penktame punkte pa, pa, pamatinis tekstas, partinių balsavimo ar visi balsavo, balsuoti baigėme, atmestas. Keturioliktasis už, prieš, susilaikė, atmestas Atmestas. Būtų naudinga, jeigu socialdemokratų frakcija galėtų parodyti kokią nors ženklą. 35 už, prieš, susilaikę. Man atrodo atmestas, bet patikrinsime elektroniškai. Balsuojame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Atmestas. Penkioliktasis už, prieš, susilaikė, pritarta. Dabar balsuojame dėl penkioliktojo. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Atmestas. Aštuntas punktas, pirminis tekstas, kas už, kas prieš, susilaikę. Neaišku, tikriname, kai balsavome, balsuojame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Pritarta. 36. Kas už? Kas prieš? Tikrinsime, kai balsavome, balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Dešimtas punktas, pirminis tekstas dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis. Balsuojame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Pritarta. Antroji dalis. Balsuojame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Atmestas. 37 vardinių balsavimų balsuojame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigėme. Atmestas. 38. Siūlymas įrašyti papildomą tekstą. Kas už? Man atrodo, kad reikės pasitikrinti, kaip balsavome, balsuojame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Atmestas. Pirminis tekstas vardinį balsavimą balsuojame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Pritarta. 32. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Reikia patikrinti, ar visi balsavo. Balsuoti baigiame. Pritarta. 19 punktas pirminis tekstas dėl dviejų dalių. Pirmo dalis kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. 20 punktas pirminis tekstas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 39 už, prieš, susilaikė, atmestas. 21 punktas, pirminis tekstas vardinių balsavimo balsuojame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigėme. Atmestas. 22 punktas, pirminis tekstas, kas už, kas prieš, susilaikę, reikės patikrinti, tikriname, balsuojame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigėme. Pritarta. 43 pakeitimas už. Susilaikė. Tikrinsime, kai balsavome, balsuojame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigėme. Atmestas. 16 už. Prieš susilaikė atmestas. 44 už, prieš susilaikė pritarta. 17 už, prieš susilaikė atmestas. 24 punktas pirminis, vardiniu balsavimu balsuojame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigėme. Pritarta. Antras pakeitimas už, prieš, susilaikę, pritarta. Tikriname, kaip balsavome dėl pakeitimo. Balsavimas prasideda. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Atmestas. 26 punktas, pirminis tekstas dėl dviejų dalių. Pirmo dalis už, prieš, susilaikę. Tikriname, balsuojame. Dėl 26 punkto pirmo, pirmos dalies ar visi balsavo? Balsuoti baigėme. Atmesta. Antroji dalis. Už. Patikrinsime. Balsuojame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Pritarta. 18. E, vardinių balsavimą balsuojame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Atmestas. 26 punktas, pirminis tekstas, vardinių balsavimų balsuojame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Pritarta. 29 pirminis tekstas, e, už prieš susilaikė pritarta. 19 už prieš susilaikė atmestas. 31 punktas, vardinių balsavimų balsuojame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Pritarta. 45. Vardinių balsavimų. Balsuojame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Pritarta. 46. Už, prieš, susilaikę, pritarta. 47 už, prieš, susilaikė, pritarta. 20 už, prieš. Man atrodo pritarta, bet patikrinsime, kaip balsavome dėl 20-ojo balsuojame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigėme. Atmestas. 21 už, prieš susilaikė atmestas. 40 vardinių balsavimų balsuojame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Atmestas. 35 punkto pirminis tekstas vardinių balsavimų balsuojame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Pritarta. 22 už. Prieš. Susilaiko. Atmestas. 23 vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame. Atmesta. 36 punktas, pradinė dalis, pirma dalis už prieš susilaiko pritarta, antra dalis už prieš susilaiko pritarta, 24 už prieš susilaiko atmestas, 38 pradinis tekstas, dvi dalis, pirmoji dalis už prieš 25 buvo atmestas. 38 pradinis tekstas. Pirmoji dalis už. Prieš. Atsiprašau, mano klaida. Atsiprašau, 25 praleidau. 25, kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. 38 dalis, pradinis tekstas, dvi dalis. Pirma dalis už prieš susilaiko patvirtinta antroji dalis, vardinis balsavimas, pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Pritarta. 26 už, prieš, susilaiko, atmesta. 41 vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame. Atmesta. 40 pradinis tekstas, 3 dali, dalis. Pirmoji dalis už, tai yra pradėme balsuoti vardinį balsavimą, ar visi balsavote. Balsavimas baigimas. E, pritarta antroji dalis, nu, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Trečioji dalis pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 27 pradinis balsavimas pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. atmesta. 28 už, prieš, susilaiko atmestas. Pirmasis už, prieš, susilaiko patvirtintas. Pradinis tekstas atkrenta. 46 pradinis tekstas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 47 už, prieš, susilaiko pritarta. 48 už, prieš, susilaiko patvirtina. 303 pakeitimas, vardinės balsavimas, pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 29 už, prieš, susilaiko atmestas. 50 punktas pradinis tekstas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Trečias už, prieš, susilaiko atmestas ketvirtasis už, prieš, susilaiko atmestas trisdešimtas už, prieš, tikriname, pradame balsavimą. Ar visi balsavote? Baigiame. Atmesta. C konstatuojama dalis originalus tekstas už prieš susilaiko atmestas. D konstatuojama dalis. C konstatuojama dalis pradinis tekstas tikriname balsavimo rezultatus. C kol kas C. Ar visi balsavote? Baigiame. Patvirtinta. D konstatuojama dalis, vardinis balsavimas pradedame. Ar visi balsavote? Baigiamas. Patvirtinta. Penktas pakeitimas už, prieš. Deja, viena iš didesnių frakcijų nerodo jokių ženklų už, prieš susilaiko dabar patvirtinta. Šeštasis už, prieš, susilaiko patvirtinta. Aš konstatuojama dalis, varinis balsavimas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 31 vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame. Atmesta. Į konstatuojimo dalis pradinis tekstas už, prieš, susilaiko, atmesta. Na, tikriname dėl į konstatuojamosios dalies. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. Septintasis už. Prieš. Susilaiko atmesta. Aštuntas už. Prieš. Susilaiko atmestas. 42 vardinis balsavimas. Pradėjome balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtintas rezoliucija su pakeitimais. Vardinis balsavimas, pradėme balsuoti. Mm. Niekam dabar balsuojame. Jeigu visi balsavote, baigėme balsavimą. Patvirtinta. Taigi, toliau komisijos darbo, 2016 metų darbo programa. Ponas Gerėra paprašė žodžio. Regie. Regie, Herr Guerrero kann sein Mikrofon nicht einschalten. Jetzt. Gal technikai gali padėti pono Gerero įsijungti mikrofoną. Ačiū. Aš norėjau paprašyti, kad balsavimas dėl komisijos darbo programos būtų atidėtas iki rugsėjo mėnesio. Tam, kad būtų galima pasiekti susitarimą, didesnį sutarimą ir e, daugiau paremti e, tuos prioritetus, kuriuos remiame ir pasiekti geresnį balansą tarp politinių frakcijų. Ačiū, ponia Gerero. Aš manau, kad jūs teikėte tą prašymą savo frakcijos vardu. 190 taisyklė penkta dalis. Taigi, kas nori pasakyti už šį pasiūlymą? Panas Aikaut. Mes suprantame reikalo svarbą, jau sausio mėnesį net, net nevykusiai balsavome dėl 15 metų programos, norime, kad tai vyktų dar kartą. Taigi reikia pasiekti daugiaus nesustarimą e, šį kartą, tad pritariu perkelimui iki rugsėjo mėnesio. Ačiū, ponia Eichhaut. Ar kas nors nori pasakyti prieš šį pasiūlymą, ponia Ford? Aš pirmininkavau daryboms tarp frakcijų šiuo klausimu ir turiu pasakyti labai gaila, kad atsitraukėme, pasitraukėme iš darybų pirmadienį vakare kadangi socialistai ir EPP sutarė, kad iš esmės buvo parengtas bendras tekstas, o po to viena frakcija atsisakė pasirašyti tą susitarimą. Aš buvau darybose, aš nežinau, ką dar galime pasiekti atidant viską iki rugsėjo. Ačiū, ponė Ford. Na, balsuokime. Kas už tai, kad patenkinome pono Gerero prašymą, prieš susilaiko Patvirtinta. Na, kolegos, norite patikrinti balsavimo rezultatą? Gerai, e, balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Baigiame. patvirtintas. Toliau tuomet rezoliucija dėl situacijos Jemene. Tai yra bendra rezoliucija, kurią pateikė šešios frakcijos. Trečioji dalis, pirmo dalis, už prieš susilaiko patvirtinta, antras už prieš susilaiko patvirtinta. Pirmasis pakeitimas už prieš susilaiko atmesta, antras uh, už Atsiprašau, turime žodinį pakeitimą, kurį patikė ponas Puzo. E, prašom, ačiū pirmininkė. Norėčiau pateikti šį žodinį pakeitimą antrajam pakeitimu. Taigi, e, reiškia susirūpinimą dėl didelės prekybos ginklais įvairiose regiono šalise ir prašo, kad taryba užtikrintų, kad bendra ES pozicija dėl e, e, ginklų kontrolės, prekybos kontrolės būtų užtikrinta ir reikia laikytis priemonių, kad visos valstybės narės laikytųsi šios bendros pozicijos. Ar kas nors prieštarauja šiam žodiniam pakeitimui? Das sind 40, ich bedauere sehr, Herr Kollege. Bus 40, apgrastauju. Taigi antras pakeitimas, kas už, prieš. Gal aiškiai galite kelti pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. Trečias Aš patikrinsiu balsavimą, jeigu norite, bet jeigu kokia nors frakcija nerodo, kaip jie balsuoja ir po to prašo tikrinti balsavimą, tai nėra labai gerai. Balsuojame dėl trečiojo pakeitimo. Trečiasis pakeitimas. Čia balsuojame dėl trečiojo pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. E konstatuojama dalis, dvi dalis, pirma dalis už, prieš, susilaiko patrina, antroji dalis už, prieš, susilaiko patvirtinta. G konstatuojama dalis už, prieš, tikriname. Pradedame balsavimą. G konstatuojamoji dalis. Ir visi balsavote. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta H konstatuojamoji dalis už prieš susilaiko patvirtinta. Visa rezoliucijos pakeitimais. Kas už? Prieš susilaiko patvirtinta. Toliau, pejon pranešimas, pirmoji dalis, devynios dalis, pirmoji dalis už, prieš, susilaiko padarinta, antroji už, prieš, susilaiko padarinta, trečia už, prieš, susilaiko padarinta, ketvirtoji už, prieš, susilaiko padarinta. Toliau keturios dalis vardinių balsavimo. Penktoji. Pradėjome balsuoti. Baigime. Už baigimą balsuoti patvirtinta. Šeštoji dalis, pradame balsavimą. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Asimtoji dalis, pradame balsavimą. Ar visi balsavote? Baigiame. Patvirtinta. Aštuntoji dalis. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame. Pritarta. Devintoji dalis. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. Antroji pastraipa, pirminė versija, iš dviejų dalių, kas pirmąją dalį už prieš susilaiko. Pritarta antroji dalis vardinis balsavimas, pradedam balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Šeštoji pastraipa, pirminė redakcija, dvi dalis, kas už pirmą dalį, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrą dalį, kas prieš susilaiko pritarta. Devintoji pastraipa pirminė redakcija, trys dalis, kas už pirmąją prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už trečiąją, kas prieš susilaiko pritarta. Dvyliktoji pastraipa dvi dalis, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį. Kas prieš susilaiko pritarta, tryliktoji pastraipa, kas už prieš susilaiko pritarta Pone Fleckenstein, jūs už ar prieš balsuojate? Dar kartą, 13 pastraipo, kas už? Prieš pritarta. 15 pastraipo, 4 dalys. Gerai, pasitikrinkime dėl 13 pastraipos, pradame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. 15 pastrap 4 dalis, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko. Pritarta, kas už antrąją, kas prieš. Kime dėl antrosios dalies, pradame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Trečioji dalis kas už, prieš susilaiko pritarta. Ketvirtoji dalis kas už, prieš susilaiko pritarta. Trečiasis pakeitimas dvi dalis kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko pritarta. 19 pastraipa pirminė redakcija, pasitikrinkime dėl antrosios dalies. Trečio pakeitimo pradame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. 19 pastraipa pirmie redakcija, dvi dalis, kas už pirmąją, kas prieš, susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš, susilaiko pritarta. 25 pastraipa, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš, susilaiko pritarta. 44 pastraipa, 3 dalys, kas už pirmąją, Džiaugiuosi, kad pons Gerero dalyvavo balsavime 44 pakeistoje pasraipa. Pirmo dalis už prieš susilaiko pritarta, antroji dalis už prieš susilaiko pritarta, trečioji dalis už prieš susilaiko pritarta. 49 pasraipa kas už, prieš susilaiko pritarta, 50 kas už, prieš susilaiko pritarta, ką konsultuojamoji dalis už prieš susilaiko pritarta, antras pakeitimas kas už prieš susilaiko pritarta. Pasuojame dėl visos rezoliucijos su pakeitimais, su vardiniu būdu pradėjome balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Kukano pranešimas. Ketvirtoji pastraipa, pirmoji redakcija, dvi dalis, kas už pirmą, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrą dalį vardinis balsavimas, tiksliau pradėjome balsuoti. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Pritarta. Šeštoji pastraipa, pirmoji redakcija, dvi dalis, kas už pirmą, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrą dalį, kas prieš susilaiko pritarta. Trečiasis pakeitimas mm, žodinis, kolega Kukanas teikia. Nėra žodinio pakeitimo? Yra. Prašom kalbėti mikrofoną. Labai ačiū, gerimas pirmininkė, nedidelis pakeitimas. Septintoji pastraipa, antroji eilutė. Žodį for už išbraukėme ir įrašome žodžius with willing. Toks tekstas. Raginame e, e, vyriausiai, vice, vyriausiai galiotinę parengti pasiūlymus dėl bendradarbiavimo su e, norinčiomis Europos kaiminėmis. Pagrys su turiniu, modeliu ir taip toliau ir panašiai. Gibt es Einwände? Ar kas nors prieštaravo šiam pakeitimui, prieštarančių nematau. Sausime dėl trečio pakeitimo, taip kaip pasiūlyta, už prieš susilaiko pritarta dešimtoji pastraipa. Kas už prieš susilaiko pritarta. Vienuoliktoji pastraipa dvi dališkas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko. Pasitikrinkime, pradedame balsavimą dėl antrosios dalies 11 pastraipos. Ir visi balsavote. Balsuoti baigime atmestu. 14, 14 pastraipo dvi dalis. Kas už pirmąją, bet šių vardinių būdų pradedam balsuoti dėl pirmosios. Ar visi balsavote? Balsuoti <clears throat> baigiame pritartą, kas už antrąją dalį prieš susilaiko pritarta. 15 pastraipo dvi dalys, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, tiksliau vardinis balsavimas, pradėm balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. 20 pastraipa, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta. 26 pastraipa, pirma dalis, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko atmesta. Pasitikriname 26 pastraipos antrąją dalį, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. 31 pastraipą varinis balsavimas, pradėjome balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. 35 pastraipą kas už, prieš, susilaiko pritarta. 37 dvi dalis, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko atmesta. 39 kas už prieš susilaiko pritarta. 45 dvi dalis, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko pritarta. 48 dvi dalis, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją. Tiksliau vardinis balsavimas dėl antrosios dalies, pradedam balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Pirmasis pakeitimas dvi dalis, vardinis balsavimas dėl kiekvienos, pradedam balsuoti dėl pirmosios. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Pradedam balsuoti dėl antrosios dalies. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. 58 pastraipa pirmė redakcija, 3 dalis, vardys balsavimas dėl pirmosios. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, kas už trečią dalį, kas prieš susilaiko pritarta. L konstatuojamai dalis, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. M konstatuojamai dalis, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. P konstatuojama dalis dvi dalis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta, kas už antrą dalį, kas prieš, susilaiko atmesta balsuojama dėl visos rezoliucijos vardiniu būdu, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar balsuosime dėl reido pranešimo, pradėme nuo septintosios pastraipos pirminė redakcija, dvi dalys, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko pritarta. Pasitikrinkime dėl antrosios dalies, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Dešimtoji pastraipa dvi dalys, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš. Pasitikrinkime elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. 11 pastraipo dvidališkas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš neaiškus balsavimo rezultatas, kaip ir prieš tai, tikrinamės elektroniniu būdu, pradedame balsuoti, ar visi balsavote. Balsuoti baigiame. Pritarta. 13 pastraipa 3 dalys, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už trečiąją. Pasitikrinkime dėl 13 pastraipos antrosios dalies, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta trečioji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 16 pastraipą pirminę redakciją, kas už prieš susilaiko. Pritarta 18 pastraipą dvi dalis, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko. Pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko. Pritarta 19 pastraipą dvi dalis, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko. Pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko. Pritarta 21 pastraipą dvi dalis, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko pritarta. 27 pastraipa kolegė Hannibal teikia žodinį pakeitimą. Kolegė, prašom pristatyti. Thank you, President. I would like... Ačiū, pirmininkė. Pastraipos pabaigoje norėčiau pasiūlyti rašyti žodžius. Manoma, kad menininkų ir aktorių išskirtinės teisės turi būti išlaikytos ir reikia užtikrinti e, teisę į atlygį pagal kolektyvinio valdymo principą. Tokiu būdu menininkai, atlikėjai galės gauti atlygį, kai e, turinys, kuris paprastai yra e, muzika, yra transliuojamas internetu. Ar kas nors prieštarauja šiam pakeitimui? Jau pakanka prieštaraujančių, galite atsisėsti. Nereikia balsuoti, balsuojame dėl 28 pastraipos, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 308 pastraipo originali redakcija, dvi dalys, kas už pirmą, kas prieš susilaiko pritarta. Balsavimas varnių būdu dėl antrosios dalies, pradėjome balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta 40 pastraipo 3 dalys, kas už pirmą, prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko atmesta, trečioji dalis kas už, prieš susilaiko pritarta, 45 pastraipo dvi dalys. Mes ką tik balsavome dėl trečiosios 40 pastraipos dalies. 40 pastraipa, trečioji dalis. Jeigu triukšmausite, tai nieko jums nuo to lengviau nebus. Pasitaikys vėlė klaida balsavimo sąraše. Yra dar ir trečioji dalis šiame kontekste arba pagal šios aplinkybės numato atitinkamas išimtis, tai yra trečioji dalis. Liaudės partijos atstovai linksi galvomis, kiti taip pat, taigi kreipkitės į savo sekretorietus, kas už trečią dalį. Kas prieš, susilaiko pritarta. 45 pastraipa dvi dalis, kas už pirmą, kas prieš, susilaiko pritarta, kas už antrąją kas prieš susilaiko pritarta. Šeštoji pastraipa, trečioji pataisa, kas už prieš susilaiko. Atmesta pirminė redakcija, vardinis balsavimas. Pasitikrinkime dėl trečiojo pakeitimo balsavimo rezultatus, pradame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame atmesta. 46 pastraipa pirmieji redakcija, vardinis balsavimas, pradėjome balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. 51 pastraipa dvi dalis, kas už pirmąją. Kas už pirmąją dalį? kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta. 53 pastraipa pirminė redakcija, dvi dalys, kas už pirmą dalį už prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta. 54 pirminė redakcija, dvi dalys, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją kas prieš susilaiko pritarta. 59 dvi dalys, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko atmesta. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Tikrinkimės dėl pirmojo pakeitimo, pradėme balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. Kolega Savarma prašo žodžio dėl vedimo tvarkos. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad jūs puikiai pirmininkaujate šį, šią popietę, kad kuo greičiau baigtume balsuoti, tačiau jeigu nenorite praleisti visos ketvirtadienio popietės, aš prašau visų kelti rankas, kai e, prašoma balsuoti. Ačiū. Ačiū kolegai Savarma, aš jums skolingas. 67 dvi dalys, pirmoji dalis, varnių vadų, pradėjome balsuoti ir visi balsavote. Balsuoti baigiame. Pritart antroji dalis, pradėjome balsuoti vardiniu vadu. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Pritarta G konsultuojama dalis, kas už, prieš susilaiko pritarta. O konstatuojama dalis dvi dalis, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrą dalį, kas prieš susilaiko pritarta. Ir konstatuojama dalis dvi dalis, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko pritarta. Suojama dėl visos rezoliucijos vardžių būdų. Pradėjome balsuoti. Haben alle abgestimmt? Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar balsuosime dėl gžybo pranešimo. Pirmiausiai buvo pateikta alternatyvi rezoliucijos versija. Tas pakeitimas tai yra, kas už prieš laiko atmesta. Balsuojame dėl 25 pastraipos pirminės redakcijos, dvi dalys, dėl pirmosios dalies vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Antroji dalis, kas už, prieš susilaiko pritarta. 28 dvi dalis, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrą dalį, kas prieš susilaiko pritarta. 44 pastraipa dvi dalis, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš, susilaiko atmesta. Ką konstatuojama dalis pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Balsuojame dėl rezoliucijų su pakeitimais, vardiniu būdu. Pradedame balsuoti. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Ar visi balsavote, balsuoti baigime. Dabar balsuojame dėl prieš paskutinio pranešimo padėtis Burundyje. Septynios frakcijos teikia rezoliucijos projektą ir e, kolega Mišel pateikė žodinę pataisą antrai pastraipai. Kolega Mišel, prašau ją pristatyti. Aš pateikiau žodinę pataisą kurio, manau, teksto versija būtų atnaujinta, nes e, rinkimai Burundijoje jau įvyko ir aš siūlau formuluotę, esame labai susirūpinę, pakeisti formuluotę smerkime. Ar kas nors prieštarauja šiam pakeitimui, nematau prieštaraujančių, taip ir balsuojame dėl antrosios pastraipos, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta, suojama dėl rezoliucijos su pakeitimais, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Dabar balsuosime dėl rezoliucijos projekto, dėl Srebrenisos minėjimo. Penkios frakcijos teikia bendrą rezoliucijos projektą. Po šeštosios pastraipos kolega Jakovčič teikia žodinę pataisą. Prašau ją pristatyti, kolega. Tu norėjau paraginti, palaikyti du žodinius pakeitimus, kadangi vakar vyko du E, svarbus sprendimai ir reikia juos atsižvelgti mūsų rezoliucijoje. 6a. Apgalistavome, kad e, Junktinių tautų saugumo taryba, kuri šiaip jau turėtų visų pirma atsakyti už e, saugos tarptautinės taikos ir saugumo palaikymą, nesugebėjo pripažinti Srebrenicos žudinių genocidų Svarbu, kad e, pirminis teisminis e, organas e, pripažino, kad to žudinės tikrai buvo genocidas. Tai yra vienas pakeitimas ir kitas, kad raginame Bosnijos ir Hercegovinos valdžios atstovus Liepos paskel, Liepos 8 dieną paskelbti gedulo dieną Bosnijoje ir Hercegovina. Ar būtų kokiu nors prieštaravimu? Ar yra prieštaravimų? Ne, taigi balsuokime dėl šios žodinės pataisos, kas už prieš susilaiko pritarta. Balsuokime dėl visos rezoliucijos, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Dėkuoju visiems už dalyvavimą balsavime. Sugebėjome baigti balsuoti per 84 minutės, jeigu būtume sutaupę tas keturias minutės, tai būtume sutilpę į 80. Dabar prašau visų kolegų.